baigiame diskusiją šią temą ir dabar pereiname prie vienos minutės kalbų. Remiantis 163 darbo tvarkos taisyklių straipsnių. Pradės kolega Nagy. Elnök úr, engedjék meg, hogy az első felszólalásomban... Ačiū, panė pirmininkė pirmą kartą pasisakau šiuose rūmose ir norėčiau pristatyti, aš esu Jožef Noin, esu Slovakijos atstovas, e, kalbėsiu savo gimtają kalbą, o vengrų kalbą. Mėlyi kolegos, prieš šimtą metų prasidėjo antrasis pasaulinis karas ir žvelgdamas į Europos ateitį, aš e, esu pasibaisėjęs. Matome, jog Ukraina, e, situacija Izraelyje ir Palestinoje Ir tai yra dalykai, kurie vis dar kelia mums didelį susirūpinimą ir pasibaisėjimą po 50 metų komunistinio režimo gniauštose mes džiaugiamės e, laisvę ir demokratiją ir matėme savo ateitį, kaip e, laikėme ją saugę, tačiau matom, e, kad vis daugiau populistų ima, vis, vis labiau stiprėja populistinis flangas. Aš norėčiau paklausti pono Faradžio, e, kokią e, kokią žinią jisai nori nusiųsti e, savo rinkėjams Škotijoje, kuomet įvyks Škotijos referendumas dėl nepriklausomybės. Pirmininkas, dėkoju kolega. Mes turime vienos minutės pasisakymus ir dėl to, jeigu, no, jeigu norite, kad būtų suteiktas žodis visiems, tuomet reikia laikytis skirto laiko. Europa turi daugiau e, išteklių skirti inžinerijos ir priekyb, gamybos e, tikslams, nes e, mums tai geriausiai sekasi. E, E, turiu omenyje Europą, lygdant su kitu pasauliu, bet mano rinkiminėje apylinkėje e, Jaguar, e, Land Rover, Eastern Foods ir kitos įmonės eksportuoja savo produktus į visą pasaulį ir kuria tūkstančius darbo vietų. Tačiau jos nori rasti darbuotojų, geresnių darbuotojų į tas darbo vietas. Mes turime aktyviau plėtoti įgūdžius, jeigu norime ir toliau skatinti augimą. Todėl Europos semestras ir jaunimo garantijų sistema turi sustelkti į mokymą, nepaisant kitų spaudimų. Jaunimas turi turėti tvarius, kokybiškus darbus, o mes turime jiems suteikti įrankių tą daryti. Ačiū, ponai Simon. Dabar ponas Kucmiuk. Herr Kollege Kusmiuk. Ponas Kužmiuk. Pono Kužmiuk nėra. Tada ponas Štarbatį. Jo taip pat nėra. Tuomet ponas Jurek. Prašau. Dziękuję panie przewodniczący. Bardzo często. Ačiū panie pirmininkė. Labai dažnai mūsų šalise esame susirūpinę dėl, e, dėl to, kad Europos parlamento neveiksnumas ir neveikimas e, e, atitinkamai kelia didelį, didelį nepasitenkinimą mūsų visuomenėse ir turi pasiekmių ir per rinkimus į Europos parlamentą. Roma Vočiak ir Žiegoš E, tai buvo du asmenys, du, du lenkai, kurie e, kaip piligrimai keliavo per visą Europą iš Šiaurės Airijos, Monte Casino ir iki, į Globovic Lenkijoje. Ir nešėse aš šventojo Benedikto ikoną, kurią atnešė į Europos parlamentą, tuo būdu siūsdami taikos žinę dėl Ukrainos. Jie atkeliavo į Europos institucijas ir jų akcija mums turėtų būti didelis įkvėpimo šaltinis. Aš tikiuosi, kad ta Šventojo Benedikto e, ikona bus atitinkamai pagarbiai vertinama. Čič. Kolega Jakovčić. Mada je danas potpuno jasno da u našem mandatu ovdje nećemo imati novih kolegica i kolega. Šiandieną akivaizdu, kad per mūsų kadenciją naujų kolegų nebesulauksime, kadangi dėrybų procesas tęsis daugiau nei penkerius metus, tačiau aš manau, kad dėrybų procesas neturėtų būti sustabdytas, jis turėtų būti suintensyvintas, kadangi pietričių Europos šalis taip pat turi savo norų ir tikslų. Aš pirmiausia kalbu apie Serbiją, Montenegrą, Jotkalnyje ir Albaniją. Ir e, vasarą aš e, kalbėjausi su jų ministrais pirmininkais ir e, sužinau, kad situacija Serbijoje ir Juotkalnyjoje yra tokia, kad jie labai norėtų ir savo atstovų Europos parlamente. Žinoma, jiems reikia atitikti visas būtinas sąlygas, tačiau manau, kad Balkanų šalims reikia taikos, o taika tai, ką reiškia Europos Sąjunga. Taigi jiems reikia iškios perspektyvos. Ačiū. Ačiū, ponu Jakovčič. Dabar ponas Varystė Bauns. La mayoría de la sociedad vasca tiene dos prioridades. Ačiū, ponė pirmininkė. Paskų visuomenė turi du prioritetus. Tai yra e, taika ir e, teisę apsispręsti, apsisprendimo teisę. Dabar mums svarbiausia įtvirtinti teisės, individo teisės ir kaip tautos teisės. Baskų tauta turi turėti teisę būti tuo, kuo nori būti. Ir E, politinio konflikto sprendimas šioje, šiame regione taip pat turėtų būti svarbus reikalas Europos Sąjungai. Europos Sąjunga turėtų kreiptis į Ispanijos vyriausybę, imtis ieškoti sprendimų ir e, nustoti e, vadovautis principu ne arba paprasčiausių keršto principu. Nelgai, netrukus įvyks teismo procesas prieš 28 jaunuolius kurie yra, e, kurie yra dabar kalinami. Ir e, Baskų visuomenė labai tam prieštarauja ir, ir dėl to protestuoja ir mes negalime leisti, kad viskas toliau taip tęstųsi. Dėkuoju. Labai ačiū. Toliau kolega Maragal. Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti e, katalonų kalba, sako kalbėtojas. Pirmininkas, mielas kolega, gal galite paklausyti, ką aš jums pasakysiu. Jūs esate katalonas, bet aš noriu jums priminti, kad užtikrinamas vertimas e, iš 24 kalbų vertėjai e, nėra pasiruošę jūs versti iš katalonų kalbos, neturime katalonų kalbos vertėjų. Būkite geras, kalbėkite kokia kita kalba, kuri yra irgi oficiali ES. Dabar galite tęsti savo pasisakymą. Katalonija es una vieja nación europea. Un... Katalonija yra europinis regionas, kuris turi tikrai labai ilgą, turtingą istoriją. Uh, Katalonija irgi norėtų demokratiniu būdu apsispręsti dėl savo ateities. ES negali uh, tiesiog užmerkti akis ir nematyti uh, istorinės tautos teisėtų reikalavimų. Tai kelia pavojų visai ES ateičiai. Matoma, kad Europa keičiasi. Štai Škotija yra puikus pavyzdys. Uh, persiskirto, persiskirto valdžios pasidalymas tarp valstybių, tarp regionų. Ir Katalonija norėtų būti atskira valstybė tam, kad mes galėtumėm e, tiek kultūrinė, tiek ekonominė prasme prisidėti prie ES klėstėjimo. Labai ačiū. Toliau kolega Eiker. You, Ačiū pirmininkė. Rūpjūčio 16 dieną šimtai migrantų susigrūdo į konteinerius ir po to prisišvartavo prie mano rinkiminės apygardos krantų. Vienas dėja mirė. Nuo tada jie bandė pasiprašyti prieglopšio ir mes e, žinome kaip minkšta Europą ir jeigu mes dabar suteiksime prieglobsti, tai paskui dar daugiau susigrūs į konteinerius ir keliaus į Jungtinę karalystę. Mes turime atitinkamus procesus e, e, prieglapšio prašymui. Ir kit Kitai, kitą mėnesį e, Britai balsuos už UKIP partiją ir yra, e, padarys galą tokiems dalykams. Ačiū. Labai ačiū. Toliau e, kolega Korvin Mikė. European... Europa niekada nebuvo vieninga. Valstybės narės kovojo viena su kita. Bet mes vis tiek einame į priekį. Dabar Europa yra okupuota Europos Sąjungos e, ir nebeauga. Ir taip yra dėl to, kad turime Europos Sąjungą. E, Ky komunater e, yra ta priežastis, dėl kurios neaugame. Europa prieštrauja Europos Sąjungai. ES teisynas prieštarauja Europos vertybėms, kas Europoje buvo vadinama geru, dabar vadinama blogu ES. Ir, dėl, ir tam nėra iškios priežasties. Matome pirmąjį kalifatą ne iš Isil, bet iš pietų Prancūzijos, nes reikia pripažinti, kad ES yra dirbtinis produktas, kuris trukdo Europai vystytis. Taigi blogių blogis yra Europos Sąjunga ir tas aki komunotel. Dėkoju. Dabar kolega Heis. Mikro. Mikro. mr president i would like to refer this evening if i may. ačiū pirmininke šį vakarą norėčiau priminti ilgalaikį ginčą e, kilusį tarp airijos statybos įmonių kurios susiduria su sunkumais ir taip ir lenkijos valdžios institucijomis. šis ginčas prasidėjo du tūkstančiai dvyliktaisiais kai buvo prarasta 200 milijonų mm, eurų Airijoje ir daug darbo vietų dėl netinkamos kontraktų ir pirkimų procedūrų. Ir mes su kitomis valstybėmis nusintėme laišką Lenkijos valdžios institucijomis. Ir aš norėčiau, kad Lenkijos kelių e, kontrolės institucija atsakytų. Antra, prašau, kad Lenkijos institucijos nepri, nepriklausomai tarpininkautų sprendžiant šį ginčą. Ir trečia, prašau Europos komisijos atstovų bent jau pasidomėti šiuo klausimu. Mes kalbame apie ES struktūrinius europinius fondus ir mokesčių mokėtojų pinigus. Turime užtikrinti, kad šios lėšos būtų tinkamai leidžiamas. Šiuo atveju reikia išspręsti daugelį klausimų. Danke, kolegė. Ačiū, ponui Heis. Dabar, ponė Anderson. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos komisijos. Uh, Dėrybos dėl vandens baigsis rytoj, e, atsiprašau, kitą savaitę ir aš džiaugiuosi visų kolegų šiame parlamente parama e, atitinkamai kampanijai vandens tyrimo ir e, inovacijų skatinimas yra tikrai puikus dalykas, tačiau mes negalime leisti, kad e, vandens ištekliai būtų privatizuojami. Mano šalyje tos privatizavimo mastai yra tiesiog šokiruojantis. Š E, tas e, įmonės privatizavusios tos vandens šaltinius ir išteklius e, gauna milijoninės pajamas, milijoninius pelnus. Ir komisija turi tą žinoti. Mes nebegalime savo leisti toliau vadovautis teisės aktais, kuriuose yra tiek daug teisinių spragų ir kuriomis gali piknaudžiauti tokios įmonės. Dėkoju. Anderson. Ačiū kolegijai Anderson. Ir dabar kalbės ponė Bilbao Barandika. Gracias, presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Teritorinės problemos kurias matome šalise, kaip, ar tokiuose regionuose kaip Baskai, Baskija ar, ar Flamandija, reikalauja ieškoti tvarių sprendimų. Mes bet kokiu atveju turime diskutuoti apie, su to, to, tų regionų visuomenėmis. Ir tai yra demokratinė bet kurio piliečio teisė. Ir aš noriu kad visų ES piliečių teisės būtų saugomos ir puoselėjamos. Jeigu jeigu yra siekiama suskaldyti bet kurią valstybę narį. Tos valstybės E, kai kurie regionai stengiasi atgaivinti tautos e, valstybingumo koncepciją ir e, mes čia tikrai susidurėme su dideliu pavojumi, jog destabilizuosime visą žemyną. Dėkoju. Dabar ponia Karty. August the 31st last month. Praėjusi mm, rūpjūtį į Airijos armijos šventė, minėjome e, e, jubiliejų. Ir Būtent dėl dialogo dėka buvo pasiekta pažanga siekiant taikos tarp Šiaurės, Airijos, Šiaurės Airijoje mm, ir tarp Britų vyriausybės. Tačiau dabar iš šio proceso pasitraukė tiek Airijos, tiek e, Britanijos vyriausybės. Ir reikia suvokti, kad e, dabar vėl vyksta protestai ir tai e, kelia grėsmę politinėms institucijoms, kurios yra labai svarbios svarbios taikos procesui Airijoje. Aš raginu Britų ir Airijų vyriausybėms vėl pradėti ir atnaujinti diskusijas, kad išvengtume dar vieno, vienos tragedijos ir kad ir toliau tai būt, mūsų pavyzdys būtų pavyzdžiui visiems konfliktams visame pasaulyje. Vielen Dank. Labai ačiū. Ačiū kolegai Kartį. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad kai jūs kalbate daugiau kaip vieną minutę, pradeda mirksėti lemputę, ar aš turiu jūs nutraukti. Jūs jau mane supraskite, nes dar yra daug norinčių pasisakyti. Toliau kolega Lambert. Uh, Ačiū pirmininkė, sako kolegė Lambert. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į siaubingus potvinius Pakistane, Kašmyre. Mirė e, tūkstančiai žmonių, šimtai tūkstančių buvo perkelti kitur. Jie prarado savo namus. Potviniai siaučia ir dabar, kai mes kalbame. Kašmyras susidūrė su skaudžiausiais potviniais per pastaruosius dešimtmečius. Mes e, matėme, kokia nepaprastoji e, situacija e, susiklostė dabar. E, turėtumėm palaikyti kontaktus su Indija ir Pakistanu, su šalių vyriausybėmis ir padėti. Aš norėčiau paprašyti ES padėti tų šalių vyriausybėms užtikrinti patikimą vandens tiekimą, pasirengimą katastrofoms toje, tame regione mes e, turėtumėm padėti e, vyriausybėms dirbti piliečių labai vietoj to, kad jos veltųsi bereikalingus konfliktus. Dėkoju toliau kolegė Ferrara. Ačiū pirmininkė. Italijos ekonomikos krizė ir imigracijos krizė kelia pavojų e, žmogaus teisų situacijai Piliečiai yra nusivylę dėl ekonominės situacijos. Taip pat e, ir yra žmonių, kurie, yra, kurie turi bėgti iš konfliktinių zonų tam, kad išsaugotų savo gyvybę. Štai vakar išgirdome e, naujienų apie dar vieną didžiulę tragediją, kai nuskendo apie 250 žmonių prie Libijos krantų turėtumėm skirti daugiau lėšų migracijos rautų valdymai. valdymai. Tie migracijos rautai ne visą laiką yra e, skaidrus. Ką mes turėtumėm daryti? Turėtumėm glaudžiau bendradarbiauti su kilmės ir tranzito šalimis. Taip pat reikėtų tinkamai panaudoti ES fondų lėšas Europos Sąjungoje. Taip pat reikėtų įgyvendinti ir Dublino reglamentą, užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Taip pat reikalingas ir humanitarinis koridorius tam, kad migrantai galėtų pasiekti Europos Sąjungą, nerizikuodami savo gyvybę. Ačiū. Ačiū, ponė Ferrara. Dabar ponas Papadakis. Ačiū. Pastarojo NATO viršūnių sutikimo Velsen sprendimas yra tolesnis žmogaus teisų ir tarptautinio teisės nuostatų pažeidimas. Ir toliau karinėmis priemonėmis bus, priemonėmis bus vykdomas politinis e, karas. E, Europos Sąjungos valstybės e, priklausančios NATO dabar dar aktyviau veiks Ukrainos ir Rusijos konflikte. Ir e, Paryžyje vykstanti konferencija dėl NATO veiksmų koordinavimo e, vyksta kaip tik šiuo metu ir mes matome, kad tarsi iš naujo brėžiam, brėžiamos naujos sienos žemynė. Mes e, matome, jog vyriausybė, e, ypač Junktinės karalystės vyriausybė ir taip pat Graikijos vyriausybė turėtų prisimti, prisimti didesnę atsakomybę už tai, kas darosi, nes jinai yra e, pri, pri, prisėmusi įsipareigojimus, kurie netitinka, visiškai prieštarauja tam, kas, e, tam ką, ko siekia ir ko laikosi, kokių įsipareigojimų laikosi kitos valstybės narės. Tai yra akivaizdus tarptautinės teisės pažeidimai. Paž, paž, paž, paž, paž, paž, paž, paž, Pirmininkas, noriu Jums pasakyti, kad e, yra daug kolegų, kurie nori kalbėti ir visi norite perduoti savo žinę, tačiau bendra taisyklė yra ta, jog e, pasisakymai turi trukti nelgiau kaip vieną minutę. Ir aš noriu Jūs patikinti, kad e, daug daugiau pasakysite, sakydami mažiau, nes e, jeigu jūs tenksitės kalbėti greitai vertėjams, tai tikrai ne, nekels džiaugsmo ir galiausiai bus išversta mažiau, negu jūs norite. Ir dar kartą pasakysiu, jog e, jūsų pasisakymus nutrauksiu vėliausiai praėjus viršijus tą vienos minutės limitą penkiomis sekundėmis. Dabar yra mūsų senbuvė, kuris puikiai išmano taisyklės eilė, ponas Tokiš. Elnök úr, a romániai magyarság egyöntetűen kiáll. Ačiū pirmininkė. Vengrija e, tikrai pripažįsta Rumunijos teritorinį vientisumą bet e, e, Rumunijos institucijos e, nesuteikia mažumoms teisių, nesuteikia galimybės mažumoms kovoti už autonominę nepriklausomybę. Yra naudojami tiesiog policijos metodai prieš tuos, kurie siekia autonomijos. Mes, mūsų teisėti lūkesčiai yra įvertinami kaip prieštaraujantis konstitucijai. Prašau jūsų apsaugoti vengrus nuo šovinistinės Rumunijos valdžios ir užtikrinti mūsų teisų gynimą. Ačiū. Ir toliau kolega Niedermüller. Ačiū pirmininkė. Šiandien po pietų įvyko diskusija apie Vengriją. Vienas kolega sakė, kad na, nieko čia naujo nėra, o aš sakau, kad yra naujienų. Štai pavyzdžiui, Vengrijos ministras pirmininkas neigiamai vertino kai kurias nevyriausybinės organizacijas, piliečių organizacijas. Tai nėra vien tik Vengrijos reikalas, tai yra ES reikalas. Pirmą kartą atsitiko taip, kad ministras pirmininkas pasinaudojo, laiko savo e, interesus svarbesniais negu kad Europos interesai. Mes, kaip Europos parlamento nariai, turime tam ryštingai pasipriešinti. Turime užtikrinti turime suprasti, kad vis dėlto kalbama apie europinį klausimą. Ačiū kolegai Niedermüller. Puiku kalbėjote e, laisvai, neskaitydamas, pataikėte tiesiai dešimtuką šaunuolis. Toliau kitas mūsų kolega. Marijas. Pone pirmininkė, Didžioji dalis e, Graikijos skolos yra Europos centrinio banko rankose. Jis e, E, per e, krizės, krizės laikotarpiu perpirko tą, nupirko tą skolą iš Graikijos ir 30 milijardų eurų e, turės būti išmokėti, gražinti. Ir tai reiškia, jog O, o tuo pat metu buvo gauta 20 milijardų eurų pelno ir tai yra, reiškia, jog yra spekuliuojama būtent tos vargingos Graikijos tautos sąskaita. Ir Graikija turi sumokėti milž, tikrai milžinišką skolą Europos centriniam bankui ir dėje e, reikia pabrėžti, jog negalima leisti, jog bū, tai da, būtų daroma Graikijos žmonių sąskaita. Ir, ir, ir reikia E, numatyti, reikia numatyti, kad Graikija tą skolą atiduotų, e, nustatant kiek įmanoma, mažesnė, e, kiek įmanoma mažesnės palūkanas. Dėkoju. Dabar ponia Harkin. Pirmininkė, 2012 birželį ES vadovų taryba susitarė e, nutraukti ryšį tarp bankų ir valstybės skolų. Ir Airijoje buvo rekapitalizuoti Airijos bankai. Po vieno mėnesio bendras pareiškimas e, e, Keli ir Merkel pasakė, kad Airija yra ypatingas atvejis. Junkeris pasakė anksčiau šiais metais ir cituoju, kad manau, jog reikia šiek tiek atgalinę veiklą mm, pritaikyti ESM e, nuostatas. Airija sudaro 43, e, sudarė 43 procentus bendros bankų krizės e, kainos. Į tarp, stabilumo mechanizmas turi būti naudojamas rekapitalizuojant Airijos bankus, kitaip viskas praras prasme. Ačiū poniai Harkin. Dabar ponas Mach. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas. Pirma ponė Boilen. Uh, EU and Irish citizens. Europos Sąjungos ir Airijos pilietis 17 metis buvo areštuotas uh, praėjusiais metais rugpjūtį E, kilus reušiams e, Egipte atostogaujant. Dabar praėjus metams jis ir toliau yra Egipto kalėjime kalinimas, nepateikti kaltinimai, jokių įrodymų nebuvo pateikta ir jo sąlygos ir gyvenimo yra baisios. Amnesty International ir žmogaus teisų organizacijos tyrė Ibrahamo e, atvejį ir nerado jokio priežasties, kodėl jį reikia kalinti. Rūpiučio 12 Ibrahamo bylą turėjo svarstyti masinėme teisme, kurie e, vyksta be advokatų. Ir iš karto šimtai kaltinamųjų e, yra prieš teisėją atvedami, o jisai dėl to išėjo protestuodamas ir todėl liko kalinamas. Ir toliau ragino ES aiškiai pareikalauti jį paleisti ir kaip galima greičiau susirinkti susitikimą e, tarp atitinkamų institucijų, kad e, galima būtų padaryti viską, kas įmanoma. Dank, Frau. Labai ačiū kolegijai Boilen, o dabar kolega Mach, prašom. Dámy a pánové, na tomto zasedání budeme Ačiū pirmininkė. Netrukus mes varstysime ES biudžetą. Štai 2012 metais jis sudarė 150 milijardų eurų. Šie 150 milijardų eurų buvo paimti iš mūsų ES piliečių kišenės. Jie nenukrito iš dangaus. Galbūt kažkam ir atrodo, kad Briuselio perskirstyti pinigai padėjo užtikrinti geresnį gyvenimą Europos Sąjungoje. Aš manau, kad tai yra klaida. Aš manau, kad e, netiesa tai yra. Lėšų perskirstimas kenkia ekonomikai, skatina e, korupciją ir įsiskolinimą. Subsidijos yra lėšos, kurios išmokamos įmonėms kažkieno kitos sąskaita. Taigi e, įmonės iš to tik lopsta. Kuo daugiau lėšų perskirstoma, tuo bus aukštesnis ir korupcijos lygis. Na ir galiausiai skurdžiose šalise stengiamasi kiek įmanoma daugiau imti kreditų, iš dalies irgi prisidant prie subsidijų. Aš manau, kad uh, E, lėšų perskirstimas kenkia ekonomikai, reikėtų to atsikratyti. Ačiū kolegai Mach. Toliau kolegė Kliūn. Ačiū pirmininkė. Maži regioniniai ir vietiniai oro uostai yra labai svarbus vystantis ekonomiškai šiems regionams. Ir norėčiau, kad naujasis komisaras atkreiptų dėmesį į šios oro uostus ir užtikrintų, kad jos, jie susilauktų tinkamų investicijų, kad ir toliau jie būtų regionų varikliai, kad jie galėtų prisidėti prie veiksmingos transporto sistemos, kurios dėka regionai gali pilnai pasinaudoti vidaus rinką ir taip pat bendrą globalę priekybę. Išsiplėtusi Europą Europa reiškia, kad turime keliauti daugiau ir toliau ir todėl labai svarbu, kad vietos regionuose būtų oro uostai. Taip pat reikia taip pat užtikrinti ir globalų prieinamumą. Žinoma, kad kai įmonės e, investuoja tam tikroje zonoje, tarptautinis prieinamumas yra labai svarbus ir vietos oro uosto buvimas yra labai svarbus pasirenka investicijų vietą. Turizmui taip pat plečiantis Europos Sąjungai. Čia yra kuriama daug, daug darbo vietų. Noriu, kad komisija užtikrintų, jog kitoje kadencijoje investicijos į vietos oro uostus būtų padidintos. Ačiū dabar kolegė Jotova. Ačiū, ponė pirmininkė. Apie 300 milijonų eurų e, buvo prarasta dėl didžiulių potvinių Bulgarijoje. Tie potviniai, dėl jų žmonės, daugybė žmonių neteko pastogės ir mūsų e, žemės ūkio ir ekonomikos sektoriai turės būti atgaivinti. Ir tokie e, baisus, e, tokios baisios gamtos katastrofos vyksta, kyla ne tik tai šioje Europos dalyje. Europos parlamente mes e, nekartą diskutavome apie tai, kaip geriau ir keitėme atitinkamus teisės aktus, kad būtų pagerinta finansinė parama jos teikimas tokio, kilus, toki, kilus tokiems atvejams. Ir e, komisija turi užtikrinti, kad tie e, finansinių lėšų e, įsisavinimas tose šalyse būtų geresnis ir patikimesnis. Toks Taip, aš to ir norėčiau paraginti komisiją padaryti ir taip pat norėčiau kreiptis į ją prašydama, kad būtų skirta dar daugiau finansinių lėšų tokiems atvejams. Dėkuoju. Nicht, deshalb, mm, Nematau pono būdą. Gal dabar kalbės Pienkovič. Povjereniče, želim. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš norėčiau iškelti vieną problemą. Tai yra kruatų e, teisės Serbijoje. Kruatai e, yra mažuma. Jų iš viso yra apie 57 tūkstančiai. Buvo nutarta, kad Kruatų vaikams skirti vadovėliai turėtų būti išspausdinti kirilica. Tai yra diskriminacija. Tokia vykdoma politika nėra gera. Aš manau, kad Europos komisija turėtų pareikalauti, kad Serbija dėrėtųsi dėl 23 ar 24 dėrybinių skyrių. Ir kai vyks dėrybos dėl tų skyrių, turėtų būti keliamas ir šis klausimas. Jis taip pat turėtų nulemti, ar Serbija sėkmingai pasieks ES ar ne. Aš manau, kad Serbijos kuratams turėtų būti pakankamai skirta lėšų ir užtikrintas jų teisų gynimas. Dėkoju. Toliau kolega Kaputo. Ačiū pirmininkė. Atliekų krizė Italijoje, ypač pietų Italijoje, yra tikrai didžiulė. Atliekų perdirbimo sistema e, nefunkcionuoja, taip pat atliekos nerušiuojamos. E, situacija vis e, sunkėja, kyla pavojus žmonėms, aplinkai nesilaikoma atliekų tvarkymo direktyvos. E, iš tikrųjų, Italijoje yra labai daug ir nelegalių savartynų, kurie yra visiškai netvarkomi, jų yra šimtai. Aš manau, kad reikia ES įsikišimo, likščiol ES veiksmai nebuvo pakankamai veiksmingi. E, atliekų tvarkymo ir pakavimo direktyva turėtų mums e, naują galimybę imtis veiksmų Italijoje taip pat užtikrinant ir griežtesnę kontrolę. Gerbiami kolegos, mes turėtumėm e, daryti viską, kad Italija nekiltų nauja drama. Ačiū. Dėkoju gerbiamam kolegai Kaputo. Dar porą kalbėtojų yra sąraše. Visų pirma, kolega Bogovič. E, Ačiū už suteiktą žodį, ponia vicepirmininkė. Slovenija dažnai prieštaravo e, skaidrumo trūkumui, kalbant apie suskistintų dujų terminalo statybą Triestės e, įlankoje pasienyje su e, Kroatija. Šis regionas yra, turi du labai svarbius uostus ir tai yra regionas, kuris yra svarbus turizmo požiūriu. Ir, ir Tokios terminalo statymas visiškai šalia e, sienos yra absoliučiai nepri, nepriimtinas Slovenijai. E, Slovenijos vyriausybė ir vyriausybinės, orga, e, nevyriausybinės organizacijos nebuvo įtrauktos į šios Kroatijos veiksmus, jie buvo vienašališki. šališki Ir mes tikimės, kad tas terminalas, jo statyba bus vykdoma nuo šiol remiantis visomis ES teisės aktų normomis. Dėkuoju. Ačiū dabar, ponas Prėda. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau kalbėti reaguodamas į tai, ką pasakė Rumunijos ministras pirmininkas Pons Ponta dėl poveikio Rumunijos e, e, visuomeniai, po, e, kurį, kurį, pada, kurį padarė nacių režimas. Turbūt visi sutinka su. su Tai yra, niekas iš jūsų turbūt nesutiktumėte su jo a, pasisakymu, kuris, kurio, kuriame jisai lygina tą režimą, nacijų režimą su ES demokratinė e, struktūra ir demokratinė, demokratijos modeliu. Jis e, taip pat ir e, savo pasisakymę gynė holokaustą. Aš manau, kad būtų geriau pareikšti savo nepasitenkinimą ir nepritarimą tam, ką jisai pasakė dabar, kiek įmanoma greičiau, jo labiau, kad jisai ketina kandidatuoti į prezidento postą netrukus. Ačiū kolegai Prėda. Vienos minutės kalbų, kalboms skirtas laikas baigėsi. Kitas posėdis vyks rytoj nuo 9 iki 15 valandos ir in, nuo 16 valandos iki 23 valandos posėdį baigiame šį vakarą ir linkiu visiems gero vakaro.